panaudojimo Švedijoje, Austrijoje ir Niderlanduose. Ponas Bögė, jums suteikiame žodį keturiom minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyjei kolegos. Iš tiesų, šiandieną mes ir vėl diskutuojame dėl pasiūlymo pasinaudoti Europos e, globalizacijos fondo e, lėšomis Ir tarp tokių pranešimų laikotarpiai yra vis trumpesni ir dabar mes turime paraišką, kuri yra atėjusi iš Austrijos, Niderlandų ir Švedijos. E, tos dviejos, dviejų šalių paraiška susijusi su e, automobilių pramonė ir vienos su statybų e, pramonė. Noriu Jums priminti, kad aukščiausia fondo lėšų panaudojimo riba yra 500 milijonų eurų siekiant papildomą paramą suteikti atleistiems darbuotojams, kurie patiria žalą dėl struktūrinių pasaulio priekybos pokyčių, taip pat padėtiems integruotis į darbo rinką, taikant įvairias mokymo, kvalifikacijos kelimo priemonės, kad jie galėtų gauti naują darbą. Ir yra būtina pabrėžti, kad ateityje turėtume turėti galimybę nagrinėti atskiras paraiškas, o ne ištisus jų paketus, e, kuomet yra teikiamos paraiškos būtent suteikti paramą iš šio fondo. Dar kartą norime atkreipti dėmesį, kad mm, parama iš globalizacijos e, fondo turėtų e, būti taikoma niekaip nedarant jokios įtakos ar niekaip nesidubliuojant su priemonėmis, kurios yra e, taikomos nacionaliniu lygmeniu arba e, įmonių lygmeniu restruktūrizo, sektorių restruktūrizacijos priemonės ar panašiai. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, taip pat Europos socialinio fondo e, reguliarios, e, reguliarios paramos teikimas taip pat turėtų būti um, svarstomas kaip galimybė, tačiau tai turėtų būti visiškai atskirta nuo globalizacijos fondo priemonė. Šiandieną mes kalbame apie tris paraiškas, tris atskiras sumas, kurios iš viso sudaro 15,9 milijonų eurų. Niderlandų ir Olandų, Niderlandų ir um, Švedijos e, paraiška yra grindžiama 12 e, straipsnio um, um, A punktų, o Austrijos e, paraiška yra grindžiama 12 straipsnio B punktų kurie tie punktai skiriasi savo specifiką, kalbant apie reikalavimų kriterijus. Švedija, e, Švedijoje problemų turėjo Volvo koncernas ir e, būtent e, darbuotojams atleidus darbuotojus šiame, šiame sektoriuje buvo paprašyta virš 9 milijonų eurų, o e, Olandija yra pateikusi paraišką dėl e, lėšų gavimo, e, dėl darbuotojų atleidimo statybų sektoriuje. E, E, o štai Austrija lėšų prašo dėl darbuotojų atleidimo devynėse įmonėse ir tos įmonės e, prašo skirtingų sumų siekiant tas lėšas skirti atleistiems darbuotojams. Mm. Mums teko konstatuoti, kad tos pateiktos paraiškos atitinka visus finansavimo kriterijus. Nenoriu užbėgti už akių mūsų komiteto, e, e, e, užimtumo komiteto nuomoniai, tačiau noriu pabrėžti, kad iš principo visos atsakingos Europos parlamento struktūros, komitetai pasisako už tai, kad numatyta prašoma suma, nu, prašomos sumos būtų skirtos. E, buvo nustatyta tam tikrų niuansų, e, tam tikrų e, smulkių netitikimų ir nesutapimų, kalbant apie kriterijų taikymą, e, atitikimą būtent tams finansavimo kriterijams, tačiau mes manome, kad tos detalės nėra esminės ir jos neturėtų kliudyti suteikti e, prašomą paramą. Dėkoju. E, Dabar komisijos vardu kalbės pana Špidla, prašau. Pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Aš noriu padėkoti pranešėjui. Šio pasiūlymo tikslas yra mobilizuoti lėšas ir skirti jas atleistiems darbuotojams automobilių pramonės rytyje Švedijoje ir Austrijoje ir statybos pramoniai Niderlanduose. Patikta keletas komentarų, du iš jų susiję su biudžetu. Esu aptaręs juos anksčiau ir noriu prie jų grįžti ir šiandien. Pirmasis biudžeto klausimas susijęs su finansavimo šaltiniais. Jūs sakote, priminate mums, kad Europos socialinis fondas neturėtų būti vienintelis finansavimo šaltinis. ES pristaikymo prie globalizacijos fondas yra konkreti priemonė, tačiau ji neturi savo lėšų. Tai priemonė reikia perskelti, perkelti lėšas iš kitur. Vadinasi, reikia pažymėti tam tikras e, biudžeto eilutes ir komisija turi šias lėšas skirti, pada, padariusi tam tikrus biudžeto pakeitimus pagal poreikį. E, Europos socialinis fondas iš tiesų likščiau buvo pagrindinis finansavimo šaltinis nes jo pobūdis toks, bet to tame fonde yra pakankamai lėšų. 2009 metais tas fondas mokėjimo signavimams skyrė beveik 1 milijardą eurų. 600 šimtai milijonų eurų buvo skirta socialiniams reikalams iš e, Europos socialinio fondo. Taigi, gerbiami nariai, likščiol mes laikėmės šio metodo, jis logiškas ir patogus ir jisai nestabdė Europos socialinio fondo tikslų įgyvendinimo. Tačiau, kita vertus, sutinku, reikia diversifikuoti mokėjimų šaltinius Ir galiu Jūs patikinti, kad komisija dirba ir ateitie pasiūlys daugiau variantų. Kitas klausimas susijęs su ne biudžetu, o su sprendimų prieimimais. Jūs prašote, kad komisija pateiktų pasiūlymus dėl Europos globalizacijos fondo lėšų mobilizavimo ir norite, kad tai būtų padaryta atskirame dokumente komisija suvokia tokios procedūros privalumus. Tai be kita ko užkirstų kelią neiškiems susitarimams. Mūsų pradinis pasirinktas darbo metodas e, mums rodėsi natūralus, logiškas, nes jį administruoti buvo paprasta, tačiau jei panagrinėtume tam tikrus turinio ir politinius aspektus, tai e, yra pakankamai argumentų, kodėl, laikytų, e, kodėl vertėta, laik, e, vertėtų laikytis procedūros, kai svarstamas kiekvienas atvejis atskirai. Ačiū uždėmesį. Ačiū komisijos nariai. EPP frakcijos vardu, ponas ministrė Liroj. Pone pirmininkė, ypatingas laikas reikalauja ypatingų priemonių. Globalizacijos fondas ir turi būti ypatingas instrumentas, ypatinga priemonė ir Europa čia turi imtis konkrečių žingsnių, e, žodžius paversti realybę. Olandija, kurioje buvo atleista daugiau kaip 700 e, darbuotojų, tačiau mes nežinome, kaip yra, e, kokia situacija yra kitose valstybėse, narise, pažiūrėjau, Belgijoje. E, aš esu iš Prabanto regiono, ten statybų sektorius labai nukentėjęs ir mes matome, kokios yra tokių masinių atleidimų pasiekmes. Taigi turime žiūrėti ir į kitus regionus. Ši parama yra skirta Europoje išsaugoti kvalifikuotą darbo jėgą, kadangi mes matome, kad pastaraisiais metais būtent kvalifikuoti žmonės iškeliavo iš Europos ir e, ypatingai laik, svarbių metų mums trūko tokių žmonių. Niderlanduose jau regioninės valdžios institucijos dėjo didelės pastangas siekiant mobilizuoti investicijas, jas sutelkti infrastruktūrų kūrimo srityje ir mm, statybų sektoriuje. Nes šiuose srityse kenčia žmonės, žmonės netenka darbą ir būtent čia mes turime investuoti. Uh, šiuo metu Kopenhagoje vyksta labai svarbi konferencija ir mes galime pabrėžti, kad statybų sektoriuje energijos taupimo priemonės taip pat labai reikšmingos e, transporto e, sritis e, šio požiūriu taip pat yra labai svarbus aspektas. Mes parlamente nuolat reikalavome investuoti į tokias sritis, regioniniai fondai tam buvo skirti. Ir būtent parlamentas e, nori e, ir toliau investuoti į tokias perspektyves rytis. Mums reikia teikti paramą jautriems e, sektoriams ir šie mūsų nuomonė į šios pačias pateiktas tris paraiškas būtina atsižvelgti ir joms ir suteikti reikalaujamas sumas. Ponas Darden, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Globalizacijos fondo naudojimas vyksta vis dažniau, tai yra susiję be abejo ir su finansų ir ekonominė krize, kadangi svarbiausi mūsų ekonomikos sektoriai, kaip automobilių pramonė, statybos sektorius yra ypatingai nukentėję dėl minėtos krizės. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad E, mes e, kiek pakoregavome globalizacijos fondo taikymo taisyklės, atsižvelgdami į tą naujausią ekonominę krizę ir įvesdami naujas taisyklės. Turint omenyje ekonominę krizę, Europos parlamentas rodo gerą valią ir naudoja visas politinės priemonės e, geram, geriems tikslams. Mes matome iš Biogės pranešimo, kad E, fondo e, taikymo e, kai kurie aspektai turėtų būti pagerinti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į atskiras, nagrinėjant atskiras paraiškas, taip pat ieškant kitų finansavimo šaltinių. Ir aš manau, kad būtų geriausia finansinės lėšas e, e, e, skirti vadovaujantis ir kitų programų, ir kitų ES naudojamų fondų um, nustatytomis taisyklėmis, procedūrinėmis taisyklėmis. Europos parlamentas parodė gerą valią ir manau, kad mes pasieksime tikslą e, sustiprinti šį globalizacijos fondą ir skirti daugiau lėšų ir ateityje. Pone Daharkin. Ačiū, pirmininkas Europos globalizacijos fondas yra solidarumo išraiška su darbuotojais, kurie prarado savo darbus dėl struktūrinių pokyčių. Mes, Europos parlamento nariai, galime pasidžiaugti tuo, kad galime prisidėti prie to, jog palengvinsime tų atleistų darbuotojų dalę. Tai yra, suteiksime jiems galbūt šiek tiek vilties ateičiai. Tačiau mes turėtume ne tik patvirtinti šį fondą, mes, mums tenka pareiga padaryti viską, kas mūsų galioje. galioje. Tai yra užtikrinti, kad būtų laikomasi kriterijų, bet taip pat užtikrinti, kad globalizacijos fondas duotų papildomos vertės. Užimtumo komitetas pastebėjo, kad šios priemonės papildo kitas struktūrinių fondų priemonės. Mums neužtenka vien tik tai patvirtinimo, mums reikia realiai parodyti, kad taip yra. Mes turime užtikrinti, kad šios priemonės duotų papildomos vertės, o ta papildoma vertė atsiranda iš to, kad šis fondas nepakeičia įmonių vykdomus veiksmus, bet juos papildo. Tai turi vykti atsižvelgiant į 2007-2013 metų biudžeto peržiūrą. Tai yra nuolatinis procesas, nuolat reikia stebėti situaciją. Man kelia nerima dar vienas dalykas, tai yra moterų ir vyrų lygybės klausimai ir fondo priemonių nediskriminavimo aspektas. Aš panagrinėjau tikslinės priemonės ir 72 arba 79 procentai priemonių skiriama vyrams. Ir atrodo, kad daug daugiau lėšų skiriama vyrams darbuotojams, kurie atleisti. Galbūt tai statistinis niuansas. Arba galbūt yra tam tikrų priežasčių objektyvių, kodėl daugiau lėšų skiriama vyrams. Vis dėlto mes turėtume atidžiai įvertinti visas paraiškas ir turime užtikrinti, kad sistema veiktų kuo greičiau ir veiksmingiau. Κυρία Κορνελίσεν για δύο λεπτά. Πόνια Κορνελίσεν, δύο μινούτες. Darau prielaidą, kad mes pritarsime visoms trims paraiškoms, kadangi jos atitinka visus kriterijus ir darbuotojai turi teisę gauti paramą iš globalizacijos fondo. Tačiau norėčiau pasinaudoti progą atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai didelį trūkumą, spragą naudojant šį fondą mes visi stengiamės dirbti perspektyviai, kalbant apie darbo rinkų vystimą Europoje. Ir Europos parlamento svarbiausios struktūros ir jėgos nėra visiškai vieningos e, diskutuodamos apie tai. Tačiau mūsų pagrindinis tikslas ir, yra iš tiesų, ir mūsų pagrindinė linija yra e, vienybė. Mes turime padėti mūsų darbuotojams, mūsų Europos darbuotojams. Mes turime padėti jiems susidoroti su krize ir e, kurti darbo vietas, kurios būtų perspektyvios. E, taikant globalizacijos fondą, mano nuomonė, e, tokių šansų mes nesuteikėme. Žinoma, tai yra prie, tam tikra priemonė, stengiantis pažaboti krizę, tačiau ji nėra, jinai nerodo kelio, kaip, kuriuo toliau eiti, eiti į ateitį žmonės dirbantis jautriuose ūkio šakose, pažiūrėjau, automobilių pramonėje. Jiems reikia padėti ieškoti kitų darbo vietų, perspektyvių darbo vietų. Kalbu apie naujovišką ir tvarę ekonomiką, kuri būtų perspektyvi ir kuri mums ir iš tiesų padėtų. Pánové, nes vedeme diskuzi o dalších případech. Pirmininkė, ponios ir ponai, mes dabar diskutuojame apie lėšas, kurias galėtume panaudoti. Klausimas kyla, ar šiuos pinigus duoti Austrijai, Švedijai ar Niderlandams, kurie kreipiasi dėl šių pinigų, dėl šių lėšų, dėl sunkumų, su kuriais susiduria automobilių ar statybų pramonėje. Jau anksčiau susidūrėme su panašiais prašymais, tačiau tai yra klaidinga priemonė ir ES neturėtų e, toliau jų taikyti. E, tiesiog taip nesažininga. Globalizacija ir konkurentų daromas spaudimas, e, e, jį patiria visi darbuotojai ir darbdaviai, taip pat e, mažos ir vidutinės įmonės. Ir dėl to kiekvieną dieną prarandama daug darbo vietų, tačiau taip pat daug ir sukūriama. Tokia parama ES teikiama tik tai didelėms įmonėms, kur per daug darbuotojų atleidžiama. Tačiau maži darbdaviai negali e, teikti tokių prašymų, todėl tai yra labai selektyvi ir todėl neteisinga priemonė. Antra, manau, kad ši problema turėtų būti sprendžiama nacionaliniu lygiu, nes būtini ištekliai ir informacija yra būtent ten. Ačiū. Dabar ponas Portas vieną minutę. Obrigado, Ačiū, pirmininkė. Mes norėtume paremti e, atleistus darbuotojus Švedijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Tačiau kiekvienas prašymas panaudoti šio fondo lėšas man kelia vis daugiau neiškumo dėl veiksmingumo ir sažiningumo. 2009 metais 60 tūkstančių darbuotojų buvo paremta iš šio fondo. Tai yra lašas jūroje, atsižvelgiant į tai, kiek iš viso buvo atleista darbuotojų. 63 milijonai iš 500 galimų buvo išleista tam. O dabar dėl sažiningumo, kodėl automobilių pramonė yra remiama šitaip, šitokiu dideliu mastu tiek Švedijoje, tiek Austrijoje. Kaip galėtume tai paaiškinti portugalams, kurie gavo žymiai mažiau paramos. Kuomet, kalbant apie atleistų darbuotojų skaičius, jie turėjo gauti daug daugiau. Jei pažvelgtume į Olandijos prašymą, kai kurie Olandų darbuotojai negavo paramos, nors jie priklauso labiausiai pažeidžiamiems. E, tokių priemonių negalima ir toliau naudoti, nes jos didina spragą tarp e, turtingesnių ir e, skurdesnių šalių. Dabar ponė Andersen, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Europos Sąjunga mm, sukūrė biudžeto priemonės, kad galėtų teikti paramą atleistiems darbuotojams dėl to, kad e, pasaulio mm, priekybos modelis pasikeitė. Tačiau tai yra toksai paskiras požiūris. Mes remiame e, tam tikrus asmenys, kurie buvo atleisti tam tikrose pramonės šakose, tačiau tokiu būdu, būdu nepadedame alternatyvių pramonės šakų sukūrimui, kurie įdarbintų tuos darbuotojus. Mes tokiu būdu tiesiog eikvojame mokesčių mokėtojų pinigus. Jeigu norime išvesti Europą iš krizės, turėtume nagrinėti šios krizės priežastis tačiau dabar atrodo elgiamės kaip labdaros organizacija, kuri tiesiog nori gelbėti skurdžiai gyvenančius žmonės. Aišku, šie veiksmai iš pradžių e, e, padidins palaikymą Europos Sąjungai. Tačiau tie pasiūlymai nenurodo, kokio dydžio šio, šis subsidija, ši parama bus, kokios pramonės šakoms ji bus skirta. Tačiau e, man nerima kelia tai, kad šiame pranešime raginama pagreitinti tų subsidijų išmokėjimą, tačiau nieko neminima apie įrodymus, kad šios lėšos pasieks e, tinkamus žmonės ir tinkamais tikslais bus panaudotos. Pranešime nekalbama apie nuolatinį, nuolatinę stebėseną, e, paliekant šią atsakomybę programų, programoms. Kolegos, mes juk kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Daugelis iš jų taip pat dabar yra praradę darbą ir negauna jokios paramos. Jie susiduria su didžiulėmis finansinėmis problemomis. Kaip mes galime šitaip neatsakingai elgtis su jų pinigais? Aš atmesiu šį dokumentą ir raginu jūs pasielgti taip pat. Ačiū dabar, ponė Vertman, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, Europos Sąjunga, turėdama globalizacijos fondą, turi e, biudžeto instrumentą, kuris e, gali padėti ir suteikti paramą darbuotojams, kurie patiria žalą dėl globalizacijos padarinių. Mano regione taip pat yra tokių žmonių. Aš jau esu nekartą minėjusi, kad globalizacijos fondas e, turėtų būti suprantamas kaip priemonė, kuri tiesiogiai turi padėti mūsų piliečiams. Dėl to reikia įvesti atitinkamus kontrolės e, mechanizmus ir pavyzdžiui e, Steiermark e, atveju reikia reguliarių ataskaitų, pažangos ataskaitų. Ir Europos Sąjunga neždama tokį, neždama tokį pozityvų finansinį indėlį parodys, kad jinai rūpinasi savo piliečiams. Ačiū. Ačiū. Ponas Rybik, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisarė. Džiaugiuosi, kad šiandieną diskutuojame apie tai, kaip galime sušvelninti pasaulinės ekonominės krizės e, padarinius, e, kurie yra juntami daugelie sektorių ir daugelie įmonių. Ir e, Tai yra įmonės, kurių mokumus, mokumas yra stipriai sumažėjęs ir iškyla grėsmė jų egzistencijai. Ir puiku, kad atkreipėme dėmesį ir mažas, ir vidutinės įmonės, e, siekdami padėti e, tų įmonių darbuotojams ir pasinaudoti galimybę, paramos galimybę, kad galėtų gauti kitas darbo vietas, kad jų e, darbas būtų perspektyvesnis. Taigi turėtume panalizuoti, kuri, kokie yra geriausi mūsų praktikos pavyzdžiai ir kaip galima išsaugoti darbo vietas. Taip pat pasižiūrėti kaip mums e, ir kokiais atvejais mums e, geriausiai yra pavykę iki šiol e, užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą arba e, darbo rinkos restruktūrizaciją. Reikia stengtis, kad e, tokių įm, tokių, šio fondo lėšų panaudojimas vyktų kiek įmanoma greičiau, sparčiau. Ir, pavyzdžiui, Austrijoje automobilių pramonė yra labai jautri sritis ir e, ši ūkio šaka Austrijai turi didžiulę reikšmę ir yra puiku, kad 5,7 milijonų eurų yra numatyta Austrijos automobilių pramoniai. Tačiau manau, kad mm, mes turėtume neužmiršti e, ir kitų e, sektorių ir panalizuoti ir įvertinti ir sukontroliuoti, kad pinigai E, būtų, e, plauktų teisinga linkme, kad teisingomis kryptimis pasiektų teisingus adresatus, e, kad tie pinigai būtų panaudoti tikslingai, siekiant sustiprinti jautres ūkio šakas ir stengiantis tuos pinigus panaudoti perspektyvioms priemonėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Regner, vienam šlitu. Pane Regner, pusantros minutės. Austrijos e, prašymas e, gauti paramą iš EGF e, yra susijęs su darbuotojais, kurie dirba Steiermark koncerne devyniose susijusiose įmonėmis, įmonėse. Tai yra klasikinis globalizacijos padarinių pavyzdys. Ir šis fondas gali būti panaudotas būtent tuo tikslu, kuriuo tikslu jis ir buvo įkurtas. Tai yra E, suteikti paramą darbuotojams, kurie patyrė tiesioginę žalą, tiesioginius padarinius e, e, besikeičiant pasaulio prekybos tendencijoms. Koncernas Steiermark buvo labai priklausomas nuo automobilių pramonėje vyraujančios paklausos ir tai reiškia, jog Šis, ši įmonių grupė e, buvo patyrė ypač didelę žalą, didelius nuostolius, kuomet ta, e, e, tas, ta paklausa gerokai sumažėjo ir tie nuostoliai buvo tikrai didžiuliai. O 5,7 milijonų eurų parama yra teisinga ir tikslinga investicija siekiant reintegruoti atleistus darbuotojus į darbo rinką. O tai reiškia, kad šios investicijos padės darbuotojams regionuose e, pasinaudoti integravimo į darbo rinką paromo e, priemonėmis. Dėkoju. Ponas Karpno, viena minutė. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto týdnu se máme vyjádřit. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Ponios ir ponai, šią savaitę turėtume komentuoti Europos komisijos pasiūlymą skirti lėšas iš EGF trims konkretiems atvejams Švedijoje, Austrijoje ir Niderlanduose. Tenka apgailestauti, kad vėl mums reikia spręsti dėl trijų atvejų, kurie yra nesusiję ir labai skirtingi. Priminsiu, kad Europos parlamentas komisijos prašė praeitie, kad tokie pasiūlymai būtų teikiami atskirai. <clears throat> Su šiais pasiūlymais susiję įvairių neiškumų. Pavyzdžiui, Švedijos atveju neaišku, kiek lėšų bus panaudojama. Dėl Austrijos pasiūlymo suma, kuri dabar skiriama vienam asmeniui, E, yra didžiulė. Anksčiau būdavo skirima asmeniui keli šimtai eurų, o dabar Austrija prašo 14, daugiau negu 14 tūkstančių eurų vienam asmeniui. Nežinome, ar tai atitinka EGF taisyklės ir nepritarsime tų lėšų mobilizavimui. Ačiū. Toliau. Ponas Riubik iškėlė mėlyną kortelę. Ar leisite jam pasisakyti? Prašau, ponė Riubik. Ačiū. Norėčiau pasinaudoti progą kai ką pakoreguoti kai kurias žinias. E, ta parama skirta Austrijai nebus e, skirta kažkokioms kitoms priemonėms, ji bus skirta būtent e, atleistiems darbuotojams. Dabar ponas Overmeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs matote, jog tai yra Austrijai labai svarbi tema, nes Steiermark yra ta nukentėjusioji pusė, nukentėjusių įmonių grupė. Mes turime automobilių pramonė, kuri patyrusi didžiulį smūgį ir e, kuri yra priklausoma ir nuo eksporto. Ir e, visame pasaulyje yra gerokai sumažėjęs, e, sumažėjęs, sumažėjusi automobilių paklausa ir e, masiškai atleisti darbuotojai dabar gali būti, jiems gali būti suteikta finansinė parama iš EGF ir tai yra tikrai puikus dalykas. Tačiau turiu patikslinti, kad čia mes kalbame ne apie kažkokias subsidijas e, restruktūrizuojant sektorių, o mes kalbame apie atskirų darbuotojų e, finansavimą, apie jiems teikiamą paramą, siekiant e, panaudo, leisti jiems pasinaudoti kvalifikacijos kilimo priemonėmis, apmokymo programomis. Tie žmonės turi būti mokomi įgūdžių ir jiems turi būti teikiamos žinios, kurios būtų perspektyvios ir padėtų jiems e, įgyti naujas darbo vietas, kitas darbo vietas, kurių jie greitai neprarastų. Panas Okmar, dvi minutės. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aptariant tokį klausimą, reikia prisiminti, kad eh, Europa pasidarė turtinga dėl globalizacijos mes pradėjome steigti didžiulės kompanijas, tai sukūrė daug darbo vietų, importas padėjo mūsų piliečiams gauti geros kokybės produktų, prekių ir paslaugų. Tokie pokyčiai vyksta visą laiką. Nuolat atsiranda naujų įmonių, naujų galimybių. Deja, tokie pokyčiai paveikia visą mūsų visuomenę, kartais nebūtinai teigiamai. Tačiau nereikėtų kovotis tokiais pokyčiais. Reikia sudaryti kuo geresnės sąlygas tokiems pokyčiams, tai yra, kad jie vyktų saugioje aplinkoje. Turime tą vieną fondą, tačiau, aišku, jis negali suteikti visų galimybių. Būtų labai klaidinga teikti, kad viską galima įspręsti per globalizacijos fondą. Imkime automobilių pramonę. Europoje susidarė labai specifinė padėtis. Galima imtis ir Europos masto priemonių, ir nacionalinių priemonių, tačiau čia iškyla iškraipimų pavojus. Tai yra, kad valstybiniai biudžeto pinigai skiriami privačioms įmonėms, bet yra ir kitokių galimų iškraipimų. Tai yra, kad įmonės būtų remiamos tik tai tam tikramame regione. Mes iš esmės pritarėme šiam procesui ir šiam pasiūlymui. E, nemanome, kad e, kitoks kelias būtų teisingas. Ačiū. Toliau, ponė Moran Šartier. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti štai ką. Globalizacijos fondas yra įsteigtas padėti darbuotojams. Tokia yra jo prasmė. Tokia turėtų būti mūsų darbo prasmė. Tai yra siekti, uh, kad tie darbuotojai būtų vėl įtraukti į darbo rinką. Sunku funkcionuoti visuomenėje neturint darbo. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad krizės metu ypatingai nukentėjo automobilių pramonė. Automobilių gamintojai, kurie labai nukentėjo nuo krizės, turėtų prisitaikyti prie naujų vartotojų poreikių ir prie naujų aplinkos sauginių reikalavimų, jeigu jie nori išlikti. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, Raimeriui ir biudžeto komitetui. Pritarsiu ponui Rubik, kad mūsų sprendimai turėtų turėti tam tikrą realų poveikį spontaniški pasisakymai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos globalizacijos fondo paramą norime skirti toms įmonėms ir sektoriams, kurie ypač nukentėjo nuo pasikeitusių tendencijų pasaulinėje priekyboje. Ir mano regione, galiu pasakyti, 2009 metais buvo atleista daugiau kaip 2,5 tūkstančio e, darbuotojų e, statybų sektorėje ir plieno pramonėje. E, taip pat ir geležinkelio darbuotojai buvo masiškai atleidinėjami. Taigi 2010 metais mūsų ko, gero, mūsų ko gero pasieks dar daugiau tokių paraiškų. Ir todėl fondo lėšas administruoti reikia kiek įmanoma paprasčiau, kad to fondo parama pasiektų kiek įmanoma greičiau e, e, žmonės, kuriems reikia paramos. Niderlandai, man atrodo, paraišką pateikė e, rūpjūčio mėnesį, Švedija dar anksčiau, kalbėtoje nutraukiama. Ponas Keli. Aš pritariu šiam pasiūlymui. Ir parlamentas balsavo dėl paramos darbuotojams mano rinkimo apygardoje, kai darbas buvo perkeltas į Lenkijos gamyklą, taigi aš pritariu šiai paramai Austrijoje ir Niderlanduose. Reikia įvertinti laiko trukmę, numatyti paramą ilgiau negu dviejams metams. Trečia, administravimas. Svarbu, kad lėšų nesuvalgytų įvairios biurokratinės įstaigos. Ir ketvirta, reikia kuo daugiau lėšų skirti e, verslumui skatinti. 35 procentus naujų įmonių įsteigia darbo, pra, darbo pradę žmonės. Į tai reikia atsižvelgti. Daugiau niekas nenori kalbėti. Atsiprašau, sako pirmininkė. Suteikiu kolegai dar žodį pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū. Turint omenyje, kad dauguma darbo vietų ne tik mano šalyje, Austrijoje yra prarandamos arba joms grėsmė iškyla dėl globalizacijos, reikia turėti omenyje, kad būtent jauni darbuotojai net e, netampa oficialiai bedarbiais, kadangi jie atkeliauja tiesiai iš mokyklų ir aukštųjų mokyklų ir profesinių mokyklų. Ir būtent į tai reikia atkreipti dėmesį. Ir tie darbuotojai, kuriems dar tik tai reikia įsitraukti į darbo rinką, jiems reikia padėti įvairiomis įdarbinimo priemonėmis ir e, mokymo priemonėmis E, kad būtent ES tuo pasirūpintų, būtent jaunais darbuotojais. Ačiū. Pirmininkė, jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tuomet suteikiu komisijos nariui išpydlą žodį, prašau. Dami apanove, myslím si, že jis dabar. Ponios ir ponai, aš manau, kad šios diskusijos parodė. Sítek jeho užití e, kokios yra problemos ir galime daryti išvadą, kad aišku, buvo pateikta daug prašymų ir buvo šios lėšos panaudotos tinkamais tikslais. Aš visą laiką stengiuosi išsiaiškinti, kokiegi yra realūs rezultatai vietoje, kad pats savo akimis tai pamatyčiau ir girdėjau, kaip teigiamai vertinamas šis fondas ir jo parama. Šios diskusijos pademonstravo, kad egzistuoja daug rimtų klausimų. į kuriuos reikia rasti atsakymą, realų atsakymą. Pavyzdžiui, ar buvo iškeltas klausimas, kad šis fondas padeda ir yra naudingas tik didelėms įmonėms, tačiau mūsų pradinis tikslas, būtent, kad šio fondo parama būtų prieinama, prieinama visoms šalims, visų dydžių įmonėms, iš tikrųjų buvo pasiektas. Ir šio fondo taisyklės leidžia panaudoti šio fondo paramą taip pat mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams regionuose, kurie patiria krizę. Taip pat norėčiau pabrėžti pagrindinį šio fondo bruožą. Jo tikslas yra padėti žmonėms, o ne įmonėms. Todėl negalime interpretuoti šio fondo kaip priemonės, kuri turėtų padėti įmonėms, kurios nėra gyvybingos. Kaip tik priešingai šis fondas buvo įsteigtas tam, kad galima būtų padėti žmonėms, kurie buvo atleisti, kad jie galėtų susirasti greitai ir lengvai naują darbą. Tai yra fondas, kuris e, leidžia restruktūrizuoti įmonės. Manau, kad tai buvo būtent poenė Harkin, kuri išreiškė susirūpinimą dėl gali, galimos lyčių neligybės. Ji paminėjo statistinius duomenis. Taip, ši neligybė egzistuoja, tačiau tai įrodo, kad ši krizė paveikė tuos sektorius, kuriuose dirbo daugiausia vyrai, būtent statybų sektorių ir automobilių pramonę, kurioje dirba daugiausia vyrai. Taigi dėl to ir parama buvo skirta vyrams. Prezidentas Obama sakė, kad šių metų pabaigoje pagrindinė jėg, darbo jėga darbo rinkoje JAV bus būtent moteris. Taigi, matote, kad įprastai, paprastai vyriškos e, pramonės rytis buvo labiausiai, labiausiai nukentėjo nuo krizės. Dėl to ir atsirado ši lyčių neligybė. Taip pat daug minčių išgirdome apie tai, kaip galima būtų patobulinti šį fondą. Europos komisija nemano, kad šis fondas negali būti keičiamas. Jis nėra kažkokia dievybė, kurios nieks negali paliesti. Aišku, kad jį galima keisti, koreguoti, tam neegzistuoja jokių esminių kliučių. Dar vienas klausimas. buvo susijęs su finansavimo būdu. Būtent, kad šis, šiam fondui turėtų būti skirta atskira biudžeto eilutė. Tai bus dar politinėme ligmenyje aptarta, tačiau dabartinėje finansinėje perspektyvoje to padaryti nes, negalėjome ir negalėjome panaudoti išteklių kitokiais būdais. Norėčiau pareikšti, kad Iš tikrųjų, tiesa, jog ši krizė ir jos daromas spaudimas reiškia, kad panašių atvejų daugės, tačiau Europos komisija atsižvelgia į visus išsakytus argumentus, kad turėtume kiekvienu atveju atsižvelgiačias aplinkybės, būtent taip ateityje ir elgsimės. Norėčiau padėkoti tiems nariams būtent biudžeto komiteto nariams ir kitiems parlamentarams, kurie domėjosi šiuo klausimu, nes e, diskusijos parodė, jog jie apsvarstė visus įmanomus šio fondo aspektus. Ir kad visi, visos šios paraiškos yra tinkamos finansuoti potencialiai ir, ir panaudoti EGF e lėšas. Taigi, pamatėme, kad komisijos pasiūlymas yra geras ir tikiuosi, kad balsuosite teigiamai. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos nari, ir dabar pabaigoje suteiksiu žodį pranešėjai. Prašau, ponė Biogė. Ačiū, ponė pirmininkė. Po to, ką pasakė komisijos narys, aš nebeturiu ką ir be pasakyti, sutinku su to, ką jisai kal sakė, ypač kalbėdamas apie e, globalizacijos fondo tolesnį taikymą ir jo derinimą su Europos socialiniu fondu, e, jo labiau, kad mes e, apie tai jau esame diskutavę ir dar tikrai ateityje diskutuosime. Šis globalizacijos fondas negali E, įveikti globalizacijos iššūkių. Tai ir nėra jo užduotis, nėra jo funkcija, tačiau ga, ja, iš jo galime padėti atskiriems nukentėjusiems darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl tų įvairių globalizacijos tendencijų ir suteikti jiems e, naujo darbo perspektyvą. Būtent to jiems ir reikia. Nepaisant subsidi, su subsidiarumu susijusių diskusijų, e, E, mes turėtume e, pritarti ir, toliau, e, ir tolesniam šio fondo taikymui šalia kitų Europos fondų lėšų naudojimo. Ir tai yra tikrai labai svarbus tikslas. Šis fondas yra labai svarbus, jisai atgyven, išpildo visą mūsų užsibrieštą tikslą ir jis yra tikrai labai prasmingas. Dėkoju. Ačiū. Diskusijos šią temą baigiamos, o e, balsavimas vyks trečiadienį. Pone Beres. Merci, Madame la Présidente. Je note que tout. Ačiū, pirmininkė. Pastebėjau, kad ką tik vykusių diskusijų metu